Hello everyone. Now we move to the session uh, of... E, Labą dieną visiems. E, dabar baigu, pasibaigus diskusijoms e, tęsėme savo sesiją. Įvyko politinių grupių konsultaciją ir po šių konsultacijų norėčiau pasiūlyti pakeitimą dėl rydienos darbo atvarkės. Klausimas, į kurį atsakom žodžiu dėl mm, laisvos priekybos susidartimo dėrybų su Australija ir Naujaja e, Zelandija. Mm, diskusija dėl šio klausimo turėtų e,